il Presidente e adesso colleghe e colleghi vi prego di prendere posto Kolegos, labai prašau visų susėsti. Kolegė, kolegi, e vi prego di prendere rapidamente. Kolegos, labai prašau nebešvaistyti laiko ir visų sėsti. Pagal 76 e, metų e, rugsėjo 27 dienos e, dokumentą dėl rinkimų į Europos parlamentą noriu pasakyti, kad